ir dėl to teko balsuoti prieš šį pranešimą. Ačiū, kadangi nematau ponios Vrečionovos salėje. Baigiame balsavimo motyvų paaiškinimus dėl ECB, o toliau neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais ES. Tai yra paskutinis pranešimas, kurį e, aptarsime čia, e, kalbėdami apie balsavimo motyvus. Ir pirmiausia, ponas Kelleher, Renew frakcija. Ačiū pirmininkė, iš karto noriu pasakyti, kad džiaugiuosi galimybę kalbėti apie šią rezoliuciją ir norėčiau, kad komisija imtųsi žingsnių atidėliotinai, kad būtų kovojama su neteisėta prekyba katėmis ir šunimis. ES ir daugybė veisimo e, ūkių, kur gyvūnai metų metus laikomi uždaryti, kad tik tai, kad tik tai būtų susilaukta šuniukų ir kačiukų. Mes kaip civilizuota visuomenė turime pareigą užtikrinti, kad bent kažkokia tai e, kokios formos registracija tokių ūkių būtų šuniukų ir kačiukų ir kad tokia prekyba kažkaip būtų registruota ir kad būtų kažkaip reguliuojama šis rytis. Čia yra netgi didžiulis e, kriminalinis elementas, kai e, gyvūnai kontrabandą gabenami. Tai turi, aišku, įtakos ir sveikatai, bet svarbiausia tai yra žiauraus elgesio su gyvūnais klausimas ir gyvūnų gerovės klausimais. Komisija turi užtikrinti, kad vidaus e, rinka, e, rinkoje būtų valdomas šis sektorius ir užtikrintas padarus e, gyvūnų gyvenimas. Pone Dalį, ačiū pirmininkė, aš džiaugiuosi galėdama priremti šiam pasiūlymui ir džiaugiuosi šią iniciatyvą, kad būtų kovojama su neteisėta prekyba. Tai yra didžiulė problema ir Airijoje, kur ne vienas asmuo buvo e, patraukti e, į teismą dėl žiauraus elgesio su gyvūnai siekiant pelno. Šis klausimas susilaukė didžiulės visuomenės reakcijos. Tačiau gaila, kad reguliavimo institucijos nepakankamai įgyvendina esamus teisės aktus Ir šis pasiūlymas buvo sustiprintas, kadangi e, reikalaujame privalomą tvarką registruoti tokius veisėjus. Taip pat komisija ir valstybės narės raginamos imtis priemonių, kad būtų e, uždrausta veisti gyvūnus tokiu būdu, kurie kenkia gyvūnų sveikatai ir jų gerovė. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį ir džiaugiuosi, kad galėjau pritarti šiam pasiūlymai. Ačiū. Toliau ponas Vaimers. Um, um Förra året så kom lilla Astrid till eh, vår familj. Ačiū pirmininkė. Į mūsų šeimą praėjusiais metais atvyko spanielis e, vardu mažoja Astrida. Ir nuėjus pas veterinarių, veterinarą eiliniam patikrinimui sužinojome, kad e, šuniukas įgytas sukčiavimo būdu buvo suklastotas e, gimimo, e, gimimo dokumentai. Šuniukas buvo atgabentas iš Slovakijos, jis buvo atskirtas nuo motinos per anksti ir taip visam gyvenimui šuniukas traumuojamas, jis patiria didžiulį stresą <clears throat> Ir problema yra ta, kad yra daug e, neteisę prekybą užsimančių e, subjektų. Aš balsavau už šį pasiūlymą, tikėdamasis, kad kiti šuniukai ir kačiukai e, susilauks geresnį gyvenimą negu mažoji Astrid. Labai ačiū. Toliau ponas Pospišil. Já jsem velmi rád, paní předsedající, že přes... Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, daug parlamentarų paremė e, rezoliuciją dėl neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais, nes tai yra rimta problema ir rimtas signalas, kurį pasiuntė Europos e, parlamentas, kad jis nori spręsti šį E, šią problemą ir aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mūsų rezoliuciją ir imsis priemonių, kad e, užkirstų kelią, kad dešimtis tūkstančių šuniukų ir kačiukų iš rytų Europos į vakarų Europos šalis būtų gabenami baisiomis sąlygomis ir pardavinėjami ten. E, aš norėčiau kryptis į komisiją ir, paban... ir liautis, paprašyti jos liautis vaidinti, kad niekas nevyksta, o pagaliau pateikti sprendimus, nes ne viena valstybė narė negali išspręsti šitos problemos viena. Tai yra europinė problema. Dėkoju. Toliau ponės Stanislav Polčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš palaikiau šį pasiūlymą ir E, ir, ir tik tai trys kolegos balsavo prieš šią rezoliuciją, tai reiškia, kad visi ją palaikė. E, taip, iš tiesų šitos problemos negali išspręsti viena valstybė narė. Tai yra organizuoto nusikalstamumo pavyzdys ir kažkam didžiulis verslas. E, gyvūnų kontrabandininkai veikia per sienas, kirzdami, kirzdami sienas ir yra klaidinami vartotojai, pirkėjai įvairiose valstybėse. Visa tai turi labai neigiamos įtakos vidaus rinkai ir todėl komisija turėtų imtis tam tikrų veiksmų. E, aš klausiau komisijos pareiškimo vakar ir aš nežinau, ar komisija suvokia, kiek tūkstančių žmonių laukia iš jų kažkokių veiksmų. Aš tikiuosi, kad ji, ji imsis veiksmų. Dėkoju. Toliau guoja e, frakcijos vardu kalbės ponas Bompart. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Na, e, naminių gyvūnų kontrabanda yra e, ES žaizda. Tai e, tokia pat veikla kaip ir e, ginklų ir narkotikų kont kontrabanda. Ir išnaudojamos visos priemonės ir situacija prastėja kasdieną. E, anot šioje srityje. E, veikiančių NVO beveik 8 milijonai e, gyvūnų yra tai parduodami, e, iš to gaunamas milijardinis pelnas. E, patelės iki visiško išsekimo išnaudojamos, kad atsivestų jauniklių E, visiškai nekreipiama dėmesio, ne, nekreipiama dėmesio į gyvūnų poreikius, jie transportuojami per Europą baisiomis sąlygomis. Būtina šalise steigti privalomą registracijos sistemą, kad būtų galima kovoti su kontrabandininkais. Už, taip pat uždrausti gyvūnų pardav, prekybą internetu. Tai paprastos priemonės ir būtent todėl aš balsavau už šią rezoliuciją. Ačiū. Dėkoju. Ir e, e, mūsų paskutinis kalbėtus yra ponas Botoš iš Renių frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, stebiu diskusiją savo šalyje Rumunijoje dėl šio klausimo. Ir man džiugu, kad mūsų geriausi draugai, mūsų gyvūnai augintiniai sulaukia ES dėmesio. Reikia sustabdyti nelegalę prekybą iš tiesų prekyba turėtų vykti taip, kad e, nebūtų pažeidžiamos gyvūnų teisės ir gerovė. E, jie yra mūsų, e, mūsų draugai, mūsų šeimų nariai, jie nėra tik tie paprasti daiktai. Todėl mes turime daugiau padaryti jų labui. Mes turime sustabdyti e, šitą sukčiavimą. E, yra daug šuniukų ir kačiukų, kurie yra apleisti dėl to, kad e, išmesti, e, dėl to, kad žmonės jų paskui nebenori. Ir manau, kad mes e, mes turime reglamentuoti priekybą šunimis ir katėmis. Ir ką daryti su tais gyvūnais, kurių nebenori jų savininkai, ką daryti su tais nelegaliais veislynais. Mes turime pagalvoti apie Europinį teisės aktą, kuris užkirstų tam e, te, e, kelią. Mes turime kažką padaryti gyvūnų labui. Ačiū. Thank you, nagyon köszönjük, Botos úr. Dėkoju, ponia Botoš. Baigiame pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų dėl neteisėtos priekybos gyvūnais augintiniais ES. E, ir baigiame apskritai pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. E, norėčiau padėkoti jums visiems. O dabar už, u, suteiksiu žodį ponui Gliuksman. Atsiprašau, Thierry Marijani. Ponui Thierry Marijani, kuris kuris norėtų kai ką pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau atsakyti į tą asmeninį komentarą, kuris buvo išsakytas po pono Gluksmano pasisakymą, nežinti tai, kad posėdžių salė tuštoka. Noriu atsiprašyti už tokį netinkamą kreipimąsi vakar dienos e, pasisakymo paskutinius žodžius. Kaip matysite e, iš video e, įrašo, kalbėjau apie. Aš apgalėstau E, dėl to, ką pasakiau, ka, norėjau pasakyti, e, turėjau omeny teroristų e, išnaikinimą, bet pasakiau, užsiminiau apie maištininkus, e, kalbėjau apie regioną, kuriame veikia islamistai ir turėjau omenyje jungtinių tautų e, pranešimą, kuriame minima, kad Idlibas yra pasaulio pasaulio islamistų rezervatas. Diskusijas baigiame ir posėdis nutraukiamas iki 3 val. po pietų. paniai prezidaičiai. Sveiki, kolegos. Tęsėme mūsų posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas yra paskelbtas. Ar bus kokiu nors pastabų? Jei ne, tuomet laikysime jį patvirtintą. Pirmasis klausimas mūsų darbo tokia socialinė Europa skaitmeninėme pasaulyje. Norėčiau e, informuoti narius, kad šiuose diskusijose nenumatomai pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio, mėlynosios kortelės taip pat nebus priimamos. Visų pirma, žodis autoriui keturioms minutėms, ponui Ertugui, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, gerbiamas komisijos nary. Noriu padėkoti už šią galimybę man sutikta. Manau, kad skaitmanės technologijos atveria mums daugybę Mm, labai lengvai prieinamų galimybių. Niekada iki šiol žmonės neturėjo tiek daug e, galimybių mm, mokytis, bendrauti, dalyvauti ir kurti. Deja, daugybė europiečių vis dar stinga skaitmeninių žinių ir įgūdžių kad galėtų e, išnaudoti visas skaitmenės revoliucijos atveriamas galimybės. Vakar pažymėjome saugesnio interneto dieną. Tačiau vienos dienos per metus veikiausiai nepakaks, kad atkreiptume dėmesį į žiniasklaidos kompetencijos ir saugumo svarbą. Europos švietimo sistemos turi būti modernizuojamos visur Europoje kad pasipriešintume skaitmeniniai atskričiai visuomenėje. Noriu padėkoti pirmininkavusiai Suomijai už suteiktą Europos piliečiams galimybę laisvai dalyvauti nemokamuose e, internetiniuose kursuose apie dirbtinį intelektą. Dirbtinis intelektas atneš didžiulės naudos žmonėms ir visuomeniai. Tačiau turime akcentuoti, kad svarbiausias yra žmogus. E, užimtumo ir socialinė politika turi neatsilikti nuo e, darbo rinkos skaitmeninimo. Mums reikia naujų socialinių kontraktų, kurie apimtų minimalius atlyginimus, sustiprintas e, kolektyvinių dėrybų teisės ir teisę atsijungti. Taip pat turime sukurti sąžiningas darbo sąlygas darbuotojams ar e, internete, ar ne internete. Taip pat turime kovoti su e, technologijų įmonių gigantais, nes jie vaidina, e, jie piknaudžiauja savo įtaką rinkoje. Turime užtikrinti lygias galimybės visiems, mokesčius reikia mokėti ten, kur sukūriamas pelnas. Es reikia nau, naujos te, teisinės sistemos skirtos dirbtiniam nelgentui ir robotikai, taip pat e, gara, pagrindinių teisų užtikrinimo garantijų. Europos Europos komisija kitą savaitę pristatys Baltąją knygą dirbtinio intelekto klausimų. Joje turėtų būti apski, aptarti visi dirbtinio intelekto etikos aspektai, teisiniai garantai bei atsakomybė. Algoritmai turi būti nešališki, jie negali diskriminuoti lyties ar tautinės, etninės priklausomybės e, pagrindu. E,